voting. Ladies and gentlemen, good afternoon. Ponios ir ponai, laba diena. Norėčiau priminti jums ir gal galite priminti kitiems, kai jie prisijungs prie mūsų, kad šiandieną vėliau vyks balsavimas. Jeigu neturite balsavimo kortelės, prašau ją pasirūpinkite ir priminkite kitiems, kad reikės turėti balsavimo kortelę, kai pereisime prie balsavimo. Noriu iš karto tai priminti. Pirmasis klausimas - darbo atvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja darbo atvarkiai, tuomet laikau ją patvirtintą. Dėkoju. Toliau pirmininko pranešimai. Visų pirma, noriu pranešti, kad Nėra vertimo į kroatų ir galų kalbas šiandieną. E, be to noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad generalinio direktorato ITEC inovacijų paslaugos, aš tiesą sakant, jau tris kartus skaičiau ir bandžiau suprasti, taigi generalinio direktorato ITEC inovacijų tarnyba e, norėtų e, eksperimentuoti su išplėstos realybės scenarijais. E, tai reiškia, kad per mūsų komiteto posėdį vyks 360 laipsnių filmavimas. Aš tikiuosi, kad jums tai buvo įtin aišku. Politinė prasme, man atrodo, kad geriau būtų siauras filmavimas, bet manau, kad Čia tiesiog yra siekiama tinkamai išfiksuoti mūsų posėdį na, ir aš viliuosi, kad mes esame saugiuose rankose. Jeigu kils kokių problemų, tai dar prie to grįšime. E, dabar noriu pasakyti, kad e, nes yra Juliano Kingo e, klausimas, tai yra paskirtojo komisaro saugumo sąjungos vyks Taigi jo klausimas Pono Juliano klausimas vyks rugsėjo 12 dieną. Tai yra kitas pirmadienis Strasbūras. Tas klausimas vyks nuo 7 val. vakaro iki 10 val. vakaro. Toks štai vėlyvas laikas. Tuomet koordinatoriai susitiks rugsėjo 13 dieną tam, kad įvertintų klausimą ir visą procesą. Tada pirmininkas galės informuoti parlamento pirmininką, e, kokį plenarinį sprendimą reikėtų priimti per plenarinę savaitę. Gan vėlai pranešama ši informacija, bet aš viliuosi, kad jūs galėsite parengti klausimus šiam klausimui. Na dabar e, koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas. Pirmiausia, pranešėjų paskirimas. Pone Sargentinį, ji buvo paskirta pranešėja Europos parlamento ir tarybos bei komisijos direktyvos pasiūlymas, kurio yra keičiama 2015-849 direktyva. Čia yra siekiama užkirsti kelią finansinių sistemų naudojimui, siekiant plauti pinigus arba finansuoti terorizmą. Yra keičiama direktyva 2901. Toliau, ponia Fajon buvo paskirta pranešėja apie standartų e, reguliavimą, kai kalbame apie trečiųjų piliečių, trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės kvalifikavimą kaip naudos gavėjų. E, čia yra kalbama apie tarptautinę apsaugą ir vienodą pabėgėlių statusą e, bei suteikiamą apsaugą. Ponas Morajas, pirmininkas, pagal supaprastintą 50 taisyklę buvo paskirtas pranešėjų dėl susitarimo susijusio su strateginiu bendradarbiavimu tarp Kinijos liaudės Respublikos ir Europolo. Pone Laura Ferrara buvo paskirta pranešėja dėl reglamento pasiūlymo nustatančio bendrą prieglopščio procedūrą Europos Sąjungoje. Čia yra atšaukiama 2013-32 direktyva. Pane Sofija Intfeld buvo paskirta pranešėja dėl direktyvos pasiūlymo skirto prieimimo sąlygoms. Čia yra keičiama 2013-33 direktyva, kuria yra numatomi standartai dėl prieglopščio prašytojų prieimimo. Taip pat yra paskirti nuomonių pranešėjai. O pane Milinar, kalbės apie koordinavimo priemonių numatytų pagal teisę, reglamentavimą ir administracinius veiksmus. Čia kalbame apie audiovizualinę e, mediją, bijos paslaugas, kurios keičia rinkos e, sąlygas. Toliau pane Pagazaurų Tunduo paskirta pranešėja dėl teisėtų priemonių, kurios yra skirtos apsaugoti informatorius, kurie veikia viešojo intereso vardan. Dabar e, noriu paklausti, ar komitetas patvirtina šios, e, šios rekomendacijas pagal 205 taisyklę. Dėkoju. Prieš kelias minutės aš paminėjau, kad reikės balsavimo kortelių vyks elektroninis balsavimas. E, jis numatytas 17.30. Tad prie to pereisime vėliau. O dabar trečiasis klausimas. ES būdžiamojo teisingumo bendradarbiavimo agentūra Eurojustas. Dabar išgirsime metinės ataskaitos skirtos 2015 metams pristatymą. Pranešė Michelle Konings, Eurojusto pirmininkė. Brangus kolegos, ponios Konings pranešimą išklausę, galėsime užduoti klausimus, o dabar šodis jai. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai. Man yra didžiulė garbė jums pristatyti veiklos ataskaitą dėl veiklos, kurią Eurojust atliko 2015 metais. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo apklausoje daugiau nei 300 asmenų ir mes praėjusiais metais labai sunkiai dirbame, kad galėtume kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Siekime, kad ši kova būtų sėkminga ir efektyvi. Aš jau pristačiau šią ataskaitą darbuotojams dar iki vasaros atostogų. Aš norėjau, kad jie būtų motivuoti, nes dabar susidurėme su griežto taupimo laikais, su krize ir dėl to kyla įvairių saugumo bei nusikalstamumo grėsmių. Labai gerai yra kartas nuo karto pasižiūrėti, kokia yra situacija ir kur norima judėti toliau. Taigi labai dėkoju visiems tiems, kurie prisidėjo prie Eurojusto darbo. Dabar paprašysiu perimti kitą skaidrę. Skaičiai kalba už save. 2015 metais 23 procentais išaugo bylų skaičius lyginant su 2014 metais. 2015 metais mes turėjome daugiau nei 2000 bylų. Akivaizdu, kad Eurojusto paslaugos yra reikalingos, jos yra vertinamos. Vienintelis klausimas yra tai, kad reikia su mažai išteklių atlikti labai daug. Ta tendencija, kuri prasidėjo 2015-aisiais, tęsiasi ir 2016-aisiais. Nėra jokio pagrindo manyti, kad per ateinančius mėnesius nusikalstamumas mažės. Tiesą sakant, priešingai. Dabar šioje skaidrėje jūs matote faktus ir skaičius. Kaip jau sakiau, mes sprendėme 2214 bylų. Trečiųjų šalių įsitraukimas taip pat yra reikšmingas. 298 atvejai buvo susiję su teisminiu bendradarbiavimu ir koordinavimu su trečiosiomis šalimis. Tai yra labai svarbu. Dabar kokie yra pagrindiniai nusikaltimų tipai? Tai yra terorizmas, kontrabanda, nelegaliais imigrantais, taip pat prekyba žmonėmis, pinigų plovimas, korupcija, kibernetiniai nusikaltimai ir mobilios organizuotos nusikalstamos grupuotės. Visą tai atsispindi ir mūsų domenyse, ir bylose, kurias nagrinėjame. Pagrindinė Eurojusto veikla yra koordinavimo susitikimo organizavimas. Vyko daugiau nei 274 koordinavimo posėdžiai. Jeigu palygintume šiuos skaičius su ankstesniais metais, pamatytume, kad beveik 40 procentų išaugo šių posėdžių skaičius ir tai yra tikrai įspūdinga. Tai reiškia, kad vis daugiau prokurorų, policininkų ir teisėjų nori atvykti į Hagą ir dirbti su e, mūsų pareigūnais tam, kad būtų sustiprintas kovos su terorizmu ir nusikalstamumu tinklas. Mes privalome tinkamai reaguoti ir daryti tai greitai. Visą tai pastebėjome ir per koordinavimo posėdžius. Nustatėme įvairias strategijas, taip pat numatėme ir konkrečius veiksmus. Matome, kad dabar reakcijos būna tikrai sparčios. 2015 metais buvo įsteigta 13 koordinavimo centrų. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Vienas iš koordinavimo centrų kurį norėčiau paminėti, buvo įsteigtas dieną prieš įvykstant terorizmo atakai. Ir aš manau, kad turėdami teisminį bendradarbiavimą mes galime užkirsti kelią terorizmo išpoliams. Taip pat vyko daugiau nei 120 bendro tyrimo e, grupių. Taip pat buvo sudarytos 68 bendro tyrimo grupės, kuriams buvo suteikta finansinė parama. Šios bendros komandos užtikrina skubų bendradarbiavimą ir įstatymo viršinybę. E, toliau arešto orderiai buvo 292 atvejai, kai buvo išduotas Europos arešto orderis. Dabar biudžetas 33,800 milijonų eurų. Skamba daug, bet iš tiesų taip nėra. Ir 99,86 procentai to biudžeto buvo panaudoti. Dabar pasižiūrėkime į kitą skaidrę. Čia žiūrime per lūpą ir matome, kas yra siūloma. Tai būtent tai, ko reikia šalių teisminėms institucijams. Mes teikiame paramą, padedame nustatyti strategijas, pagreitinti vykdymą, taip pat susisiekti su ne ES valstybėmis tuos kontaktus kontaktus užmėgsti ne visada yra lengva, bet labai svarbu yra tinkamai susisiekti su trečiosiamis šalimis. Čia reikia nepamiršti ir Vakarų Balkanų, ir Afrikos, ir Turkijos, ir viduriniųjų rytų. Būtent su šiomis šalimis turime stiprinti bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Mes pastebėjome, kad Mūsų veikla priklauso nuo teisminių institucijų prašymų, kuriuos gauname iš valstybių narių. Tie prašymai yra susijęs su tokiamis problemomis kaip terorizmas, kibernetiniai nusikaltimai, priekyba žmonėmis. Ir dabar to apimtis yra didesnės nei bet kada anksčiau. Matome, kad valstybės narės yra užplūstos problemų kylančių dėl nelegalios migracijos. Matėme, kad visos valstybės narės yra paveiktos terorizmo, taip pat auga ir skaitmeninė aplinka. O tai leidžia nusikaltimams nebeturėti sienų. Matome, kad nusikaltimai persikelia į skaitmeninę aplinką. Ir dėl to e, keliame klausimą dėl e, teritorijos e, įrodymų rinkimo ir panašiai. Čia šešias rytise ir bendradarbiavimas su teisminėmis institucijomis. Be to yra numatomos saugumo darbo atvarkės, kova su kontrabanda. Mes susidomėję stebėjome tarybos išvadas, kurios buvo paskelbtos 2015 metais. Ten yra kalbama, kad būtina skirti dėmesį toms pagrindinėms rytims, tai yra terorizmas, kibernetiniai nusikaltimai ir priekyba nelegaliais migrantais. Žinoma, yra ir pinigų plovėjų, kurie užsidirba milžiniškus pinigus iš terorizmo, iš nusikaltimų. Reikia suprasti, kad pinigų plovimas gali būti tiesiog ir netiesiogiai susijęs su tomis pagrindinėmis nusikaltimų sritimis. Dabar pereikime prie kitos skaidrės. 2015 metais mes trečią kartą iš eilės skiriame dėmesį užsienio terorizmo kovotojams, taip pat nagrinėjame Paryžiaus išpolius, taip pat dirbame su Tuniso teisėjais tam, kad pagerbtume tas aukas, kurios žuvo ir Tunise, ir Prancūzijoje. Be to mes nagrinėjame ir Briuselio terorizmo išpolius ir kitus. Jau dešimt metų turime tinklą, kuris jungia prokurorus. Tai yra toks neformalus formas, mes kiekvienais metais sustinkame bent jau vieną kartą ir nuolat keičiamės informaciją apie gerąją, gerosios praktikos pavyzdžius. Be to mes norime pabrėžti ir darbą su tais, kurie jau yra nuteisti. Norime pasižiūrėti, kaip galima gauti greitų rezultatų ir kaip išspręsti problemas, kurios kyla teisminio proceso metu. Mes taip pat stebime ir Sirijos terorizmo teismus. Kitas svarbus aspektas yra skaitmeninė stebėsena. Matoma, kad tai, kas vyko rytų Afrikos pakrantė, dabar pereina į vakarų Afrikos pakrantę ir kyla apskritai terorizmo lygis. Toliau CBRNE vadovas Tai yra labai svarbus vadovas, ten yra kalbama apie radiologinius, cheminius, branduolinius ir kitus ginklus, kadangi tuo gali pasinaudoti teroristai. Mes stebime e, ir bendradarbiavimo su visomis organizacijomis, kurios užsima šiais klausimais. E, praėjusiais metais taip pat sustikome su ES teisingumo ministrais ir pasidalėme savo patirtimi, kaip mes manome reikėtų kovoti su terorizmu toliau. Susitikome ir šiais metais, birželio pabaigoje sustikome su prokurorais, kurie kovoja su terorizmu ir aptarėme įvairius kovos su terorizmu klausimus. Visa ta informacija bus pateikta lapkričio mėnesio ataskaitoje. Tas darbas vis dar tęsiasi. Mes visi žinome, kad problema yra didžiulė, grėsmė yra akivaizdi ir mes negalime dabar sustoti ir nutraukti tos kovos. Toliau, kova su kibernetiniais nusikaltimais yra nemažiau svarbi. 2015 metais mes dirbame su prokuroru, kuris e, kovoja su kibernetiniais nusikaltimais, taip pat bendradarbiavame su EC3 kalbėjomės teisminiais klausimais, e, taip pat perdavėme informaciją 28 centrams valstybėse narėse, kalbėjome apie įvairius šioje srityje kylančius iššūkius. Taip pat įtikiname JAV atstovę ryšių magistratę pateikti mums tą informaciją ir įrodymus, kurie yra surinkami JAV. Vėlgi mums reikia greitos reakcijos ir skubių veiksmų. Vyko ir specializuotų prokurorų susitikimas. Na, vėlgi labai svarbu yra sudaryti specializuotų prokurorų tinklą. Birželio 9 dieną kartu su komisija mes nusprendėme, kad reikės steigti šį tinklą jį parems Eurojustas. Čia mums yra svarbu palaikyti ryšius su 28 teisminėmis institucijomis, nes visos jos dabar susiduria su didelės apimties kibernetiniais nusikaltimais. Dar vienas nusikaltimas, čia nieko naujo, Mes čia kalbame apie realias problemas, ne vien tik tai karštuosiuose taškuose, ne vien tik tai tranzito šalise, e, ne vien tik tai paskirtie šalise, bet ir visose e, valstybėse. Jūs visi girdėjote apie 2015 metų rūpiučio mėnesį rastą sunkvežimį, kuriame e, buvo 71 mirusysis. Mes bendradarbiavome ir su Austrija, ir su Bulgarija, ir su Vokietija, ir kitomis. Tas sunkvežimis buvo rastas Austrijoje. Vairuotojai buvo bulgarai, organizuotojai buvo iš Vengrijos, o paskirtis buvo Vokietija. Mes išsiaiškinome štai ką. Tai turėjo būti ne paskutinė kelionė, kurios metu turėjo būti vežami žmonės. Tai buvo jau trečioji ar ketvirtoji kelionė. Tas sunkvežimis buvo rastas Austrijoje, bet pats teisminis procesas buvo labai sudėtingas, kadangi jau buvo įvykusios kelios kelionės ir įsitraukė buvo skirtingos šalis. Girdime ir apie kitus kontrabandos nelegaliais imigrantais tinklus. Mes siuntėme paramą ir į karštuosius taškus Graikijoje ir Italijoje. Parengėme tematinę darbo grupę, jos tikslas buvo užmėgsti kontaktus ir spręsti šią problemą strategiškai. Mes kalbėjome apie kontrabandą nelegaliais imigrantais ir kaip reikėtų tai informinti, koks tai yra nusikaltimas. Kalbėjome apie tai, kaip reikėtų rinkti įrodymus, juk šiuo atveju įrodymai prasideda ne ES valstybėse narėse. Keliame klausimą kaip gauti tvirtų įrodymų iš vakarų Balkanų, iš e, kitų šalių, iš Turkijos ir panašiai. Kalbant apie prekybą žmonėmis, tai mes vėlgi susitikome su specializuotais prokurorais ir parengėme ataskaitą apie prekybą žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais. 2015 metais mes taip pat pamatėme 39 kontaktinių punktų tinklą ir 2016 metais jau turime 40 tų kontaktinių punktų. Tai reiškia, kad galime susisiekti su tais punktais, jeigu kyla kažkoks klausimas tose E, vietose galime bendrauti konfidencialiai. Uh, taip pat mums reikia pasirašyti teisminio bendradarbiavimo susitarimą. Kaip žinia, toks susitarimas buvo pasirašytas šiais metais su Jotkalnyje, taip pat ir su Ukraina. Ir dabar mes laukiame, kol šie susitarimai įsigalios. Tačiau bendradarbiavimas vyksta ir mes dedame pastangas dirbdami trečiosiuose šalyse. 2015 metais prie mūsų prisijungė Šveicarijos ryšių palaikymo prokuroras. Jis dirba nuo balandžio mėnesio su mumis. Ir taip pat turime kolegą iš Junktinių Amerikos valstijų ir Norvegijos. Taip pat matome, kad auga bylų skaičius susijęs su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Pavyzdžiui, teroristiniai išpoliai. Lapkričio mėnesį vykę išpoliai Paryžiuje. Aš prisimenu tą koordinacijos centrą ir kartu su prancūzais ir norvegais su Eurojustu mes dirbome ir tą dieną, lapkričio mėnesį, dėl kolegų iš Šveicarijos ir Norvegijos mums pavyko pateikti kaltinimus dešimčiai asmenų kaltinamų terorizmu. Taigi visa tai lemia konkrečius rezultatus. Ir galiausiai paskutinė skaidrė. Joje kalbama apie organizacinius pokyčius e, mūsų institucijoje. Mes, kaip jūs ir žinote, dirbame tinkle, kontaktinių asmenų tinkle. Taryba yra patvirtinusi tam, tikras, tam tikrus prioritetus mūsų institucijai, taip pat yra atliekamas abipusis vertinimas valstybėse narėse. Mes žinome, kad išvadų yra laikomasi, išvados yra įgyvendinamos tiek valstybėse narėse, tiek Eurojuste. Žinoma, bus priimtas ir turėtų būti priimtas naujas Eurojusto reglamentas. Žinoma, visa tai priklausys ir nuo Europos valstybinio prokuroro. Taigi mes, Eurojustas yra labai svarbi dalis užtikranti saugumą Europoje. Mums reikia, kad visi dirbantys saugumo srityje glaudžiai bendradarbiautų ir aktyviai dirbtų šioje srityje. Taigi valstybinis prokuroras skiria dėmesį tam tikrai nusikaltimų kategorijai, Eurojustas apima platesnę veiklos sferą. Taigi mes stebėsime, kaip vyks diskusijos dėl reglamento. Daugiametė Eurojusto strategija 2016-2018 metams skiria dėmesį trims pagrindiniams sritims - strateginiam Eurojusto darbui ir organizaciniams pokyčiams. mes esame laikomas teisminiu operatyviniu centru ir tam, kad galėtume atlikti savo darbą, mums, reikalingi, mums reikalingos lėšos, mes turime rinkti įrodymus, mūsų laukia daugybė kitų iššūkių susijusių su teisiniais reikalais. Taigi mes kiekvieną dieną prisidedame prie teisinio ir operatyvinio tinklo kūrimo. Mes norime dirbti profesionaliai, lankščiai, veiksmingai, efektyviai ir mes esame orientuoti į klientus. Mes dirbame prokurorams, dirbame su prokurorais ir norime, kad jie atliktų geresnį darbą. Gera, gera žinia yra ta, kad 2017 metais pirmojo trimestro laiku mes persikelsime į naujas patalpas, nes šiuo metu mes esame pasiskirstę skirtingose padaliniuose ir tokia situacija nėra pati geriausia. Viskas vyksta pagal numatytus planus, tačiau Jeigu pažvelgsime į pačią paskutinę skaidrę, pamatysime, kad mes darome daug už mažai. Mes esame geri valdytojai ir pasinaudojame visomis turimomis galimybėmis, taupame lėšas. Deja, nebėra kur taupyti. ES agentūros vidaus reikalų srityje yra gavusios nemažai paramos iš institucijų. Mes esame labai svarbi saugumo grandinės dalis. Jeigu bus atliekamos kratos ir išduodami arešto orderiai, E, to nepakaks, reikia ir mūsų darbo. Mes negalime sauliaisti praleisti šitą galimybę. Taigi teisingumo srityje mes matome, kad bylų skaičius nuolat auga ir 2016 metais nebuvo padidintas mums skirtas biudžetas. Taip pat buvo panaikinti penki etatai. Taigi, kaip gera namų šeimininkė ir gera šios organizacijos vadovė turėčiau pradėti šaukti ir sakyti, kad ES piliečiai su tuo nesitaikstis, nes tai yra tiesiogiai susijęs su jų e, saugumu. Aš dirbu kartu su 305 350 darbuotojų ir aš negaliu jų apleisti. Mes susilaukėme paramos iš Europos parlamento narių. Jie siūlo keisti biudžetą. Mes norime 3 milijonais daugiau eurų gauti, bet mes kelsimės į naujas patalpas kitais metais. Tai reiškia, kad mums reikės išlaikyti tris pastatus. Tai nėra paprasta. Žmonės taip pat e, turės keliauti iš vieno pastato į kitą. O prokurorai turi nuolat keistis informaciją ir tokią funkciją būtina užtikrinti. Taip pat mes bendradarbiaujame su Europolu bei kitomis organizacijomis kibernetinių nusikaltimų srityje, taip pat terorizmo srityje. Mums reikia žmonių, kurie dirbtų visą šitą darbą. Taigi aš tikrai raginu jūs apie tai pamastyti, nes padėtis yra dramatiška. Ačiū Jums už paramą išreikštą rūpiučio 21 dieną. Dėkui, pirmininkas. Dėkoju už šį išsamų pristatymą. Dabar pasikeisime nuomonėmis. Jūs kalbėjote apie audrą e, stiklinėje Britams galėčiau pasakyti, kad galima kalbėti apie audrą arbatos puodelyje. Šis išsireiškimas yra puikiai pažįstamas mums visiems. Taigi, kas norėtų pradėti diskusiją, kas norėtų išsakyti savo pastabas, išklausius pranešimą, pane Grisbek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, poniai kalbėtojai. Dėkuoju iš greitą pasi, pasisakymą, kurį paremė ir dokumentą, kurį mes turime, paskaitą iš 2015 metus. Ir su kolegomis mes džiaugiamės, kad yra daugiau bylų išspręsta, didėja jų skaičius. Ir mes išgirdome jūsų pagalbos šauksmą, kad prie jūsų būtų prisidėta ir teiktų jums pagalbą. Ir taip pat džiaugiamės kalbėdami apie jūsų naudojimas nuomenės. Aišku, priemonės, aišku, jūs pabrėžėte ir visi yra įsitikinę, kad tos, nuomonė, kad tos priemonės yra e, strateginė priemonė, nežinome, kokia yra padėtis valstybėse narėse ir visoje Europos erdvėje. Ir tai yra atsakas, sakyčiau, tikras atsakas, koordinuotas atsakas į šią dramatišką situaciją, kurioje dabar gyvename visose valstybėse narise, ypač mano šalyje Prancūzijoje. Ir turiu tris trumpus klausimus. Pirma pastaba, aš e, pritariu jūsų pasiūlymui ir išvadoms dėl biudžeto, dėl piniginių klausimų dėl to, kiek lėšų jūs gaunate ir jūs prieš keletą dienų išsakėte šitą susirūpinimą ir praėjusią savaitę, balsuojant dėl biudžeto klausimų, Libe komitete mes gavome daugumą balsų, kad būtų padaryta pataisa ir kad būtų įskirti, įskirtos lėšos, kurios jums reikalingos. Tačiau šitame reikale mes nesame tik vieni ir mes galim tik tai, tik tai tikėtis, kad ir biudžeto komitetas pritars mūsų pataisai. Taigi e, šiame komitete jau šitas procesas praėjo, tai mes tikrai esame labai jautrus ir, ir, ir žinome, ką jūs norit pasakyti. Na dabar e, trumpi klausimai. Jūs savo pasisakymą pradžioje sakėte, kas yra šių dienų raktinis žodis visiems europiečiams, kas yra jūsų darbo esmė. Tai yra informacijos keitimasis, tai yra raktinis žodis. Nėra dokumento, nėra, e, nėra, nėra kalbos, kur šitas aspektas nebūtų pabrėžtas, kad tikrai tam nėra pakankamai skiriama dėmesio ir ir Eurojust, Prancūzijos biuras. Jau prieš du metus mes tuomet e, tikime, kad informacijos kiekis pateikiamas į biurą iš, iš teismų ir iš Prancūzijos apeliacinio teismo informacija mažėja. Ir um, um, Aš įsivaizduoju, kad e, tokia pat situacija arba panaši situacija yra ir kitose valstybėse narėse. Mano klausimas, ar e, šiek tiek keičiasi padėtis Prancūzijoje, mano šalyje, ar e, komunikacija, bendradarbiavimas, informacijos teikimas, informacijos mainai, kurie yra kovos su terorizmu esmė ir ar tai yra jau išspręsta, ar kažkokie pokyčiai yra, ar sprendžiamos tos klaidos, kiek informacijos teikiama ir kaip jie keičiamasi. Antrasis klausimas. Tai vėlgi šalia to keitimas informacija, bet kita prasme, šiek tiek, na, čia kaip ir toks užburtas ratas tai yra visų europiečių rūpestis, visų europiečių susirūpinimas, taip pat ir Europos institucijų rūpestis, ar yra optimalus e, šitų šitos informacijos cirkuliavimas, tai ar valstybės narės turi pakankamą prieigą prie Eurojusto informacijos. Ir e, kai jūs e, iš jūsų pranešimo e, aiškėja, kad tik tai trys valstybės narės e, turi prieigą, o dauguma valstybių narių neturi tokios prieigos. Aš čia, ar aš čia klystu, ar, ar taip yra? Ir galiausiai paskutinis klausimas, jūs iš dalies jau atsakėte į jį savo pasisakymą, tai yra bendradarbiavimas, kaip jūs sakėte, 43 valstybių pasaulyje. Aš manau, kad tai yra tokia svarbi ir tinkama informa. Ir per pastarėjus susitikimą su jumis jūs kalbėjote apie susi, bendradarbiavimo susitarimą, kuris buvo patvirtint, turi būti patvirtintas 16 metais. Ir taip pat yra e, nurodyta, kad yra ketinama pasirašyti bendradarbiavimo sustarimą su Albanija, Bosnija, Hercegovina, Izraeliu, Turkija, taip pat Kolumbija ir kitomis, bet jūs pateikite, kad tai yra prioritetinis sąrašas. Ar yra padaryta ženkli pažanga, su, dirbant su šitomis trečiosiomis šalimis, ir ar yra pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą, aš manau, kad čia yra labai svarbu, ypač kalbant apie Serbiją ir Albaniją. Ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Ujazowski. Dėkuoju. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už e, e, galimybę ir šitą eurojų, saurojus reikia bendradarbiauti, reikia tikrai tai yra platforma, kur bendradarbiauja teismai atitinkami, atitinkamos prokuratūros institucijos, kurios e, bando kovoti su nusikalstamumu. Kai dėl biudžeto klausimų, tai mes visi prašydami išanalizuoti šitą klausimą, Eurovės biudžeto klausimą, bet aš norėčiau paklausti, kaip ponia e, vertina tuos reglamentus ar teisės aktus, kurie yra priimti valstybėse narėse, kovos su terorizmo srityje ir priekybo žmonėmis. O taip pat Norėčiau užklausti, ar Eurojust turi savo vertinimą, kokie yra teisės aktai būčiamusios teisenos e, srityje. Tai ar yra pakankamas veiksmingumas? E, e, čia vyko Prancūzijos-Belgijos polemika po išpolių Briuselyje ir daugelis kritikavo teisę ir, ir Belgijoje, nes yra tikrai labai nesaugu ir aš klausiu dėl, ar jūs, ponė, ir e, Eurojust turi tokią vidinę analizę, kai yra būdžiamoji procedūra ir kuri yra veiksminga priemonė su nusikalstamumu ir kaip jūs vertinate dabar galiojančius reglamentus, teisės aktus, kovų nelegalus gyvenimo ir gabenimo ir e, kovos su terorizmu srityje, nes e, laukima, kad būtų e, pakeisti teisės aktai ir kokių vilčių jūs turite rengiant direktyvą kovos su terorizmu srityje, kuri turėtų numatyti naujas veiksmingesnės priemonės, kurių tikslas yra kovoti su terorizmu Europo, Europoje. Labai ačiū. Uh, Dėkuoju dabar, pane Gomes. Welcome, uh, Madam Cummings. Uh, uh Sveikinu Jūs, ponė, atvykusi mūsų posėdį ir ačiū už pristatymą. Šis pranešimas yra skirtas 2015 metams, o dabar baigėsi 16-ieji. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir sureaguoti į Jūsų išvadas bei rekomendacijas ateičiai atsižvelginti tai, kas vyko 15 metais ir tai, kas įvyko 16 metais. Jūs akcentavote, kad nusikaltimai susiję su neteisėtų migrantų gabenimu tampa vis svarbesni. Kokiosgi būtų jūsų rekomendacijos valstybėms narėms ir mums, Europos parlamento nariams? Ar tai yra susijęs su tuo, kad ES netvėrė teisinių kelių ir būdų padėti migrantams bei pabėgėliams? Ir galbūt dėl to žmonės neturi kitų galimybių, bet atsiduoda kontrabandininkams. Ir todėl mes galiausiai duodame darbo prekiautojais žmonėmis. Ar turite savo požiūrį šiuo klausimu, norėčiau jį sužinoti. Dabar norėčiau pereiti prie teisėtos priekybos arba kontrabandos. Ji vyksta ir ją vykdo mūsų pačių vyriausybės. Kai kuriais atvejais yra vykdomi teisminiai tyrimai, pavyzdžiui, mano šalyje, Portugalijoje ir Maltoje, ankstesnės vyriausybės vidaus reikalų ministras dabar yra tyriamas, jo veikla yra tyriama. Notaro biuro atstovas yra tyriamas ir tai rodo ryšius su nusikalstamomis grupuotėmis. Tai rodo pinigų plovimo atvejus ir teroristinius nusikaltimus. Ir visa tai yra daroma slaptai, nes valdžios institucijos atsisako atskleisti informaciją apie asmenis, kuriems buvo suteiktos tos auksinės vizos leidžiančios gyventi šalyje. Taigi kai kuriems tyrimams vykdyti yra pasitelkiamas Eurojustas. Žinoma, kad toks bendradarbiavimas vyksta. Aš norėčiau Jums užduoti klausimą susijusi su pinigų plovimu. Kaip Jūs manote, ar finansinio tyrimo grupuotės turi lėšų, kad galėtų išspręsti tokio masto problemą? Mes žinome, kad buvo parengtas įdomus pranešimas, rodantis, kad nuo 2015 metų turto sugražinimas buvo gan sudėtingas. Kitas dalykas - Panamos dokumentai. Mes parlamente pradėsime tyrimą, turime komitetą skirtą šiam klausimui nagrinėti yra vyriausybės, kurios yra minimos Panamos dokumentuose. Dabar terorizmas. Aš manau, kad Eurojustas yra viena iš tų institucijų, kurios reikalavo keleivių duomenų įrašo susitarimo pasirašymo. Koks yra jūsų požiūris dabar ar jis jums padeda. Nes aš manau, kad čia esama šiokių tokių trūkumų. Aš pati pritariu šiam dokumentui, bet mes siūlėme įtraukti į kontrolės mechanizmą ir privačius lėktuvus. Dabar perskaičiau, kad Jordanijos princas buvo sustabdytas Jordane ir jo lėktuve buvo rasta tam tikrų medžiagų, kurias naudoja ISIS kovotojai. Taip pat galima prisiminti Nicą, Monaką ir kitus privačiuosius lėktuvus, kurių niekas labai stipriai netikrina. Kokios būtų jūsų rekomendacijos tokiais atvejais? Ačiū. Norėčiau paprašyti kad atsakytumėte į klausimus. Pasistengčiau, kad pasistengite per penkias minutės atsakyti visus užduotus klausimus. Ačiū. These... Uh, Labai ačiū už klausimus. Aš greitai atsakysiu šitos klausimus. Uh, kuriuos galiu lengvai atsakyti, o jeigu negalėsiu atsakyti visus klausimus, tuomet grįšime arba raštu atsakysime. Taigi dėkuoju ponė Lisbek už jūsų klausimą. Na, aš tikrai džiugiuosi, kad jūs esat patenkinta, kad yra tas bendras sukoordinuotas požiūris ir kad mes tikrai bendradarbiaujame ir džiugiuosi, kad, jų, kad, kad jūs kad jūs pritarėte mums ir kad jūsų komiteto ir parlamento nariai pritarė ypač dėl lėšų, dėl, mm, dėl, dėl, dėl tų mm, mm, biudžetinių sunkumų. Aš taip pat, aišku, na, dėkoju, bet e, mūsų. Bet buvo priimti dokumentai, komisijos e, dokumentai 8 metais, 13 12 straipsnis, tai yra, yra įsteigta nacionalinė koordinavimo sistema ir ši sistema turėtų turėti visą išsame informaciją ir turėtų turėti ryšius su Euro, um, Eurojustu, su visais nacionaliniais biurais ir jūs teigiate, kad yra maždaug 13 šalių, kurios turi tą saugų ryšį tarp šioje sistemoje, koordinavimo sistemoje su Eurojuste ir, ir e, tokių, kuriems nereikia tokios sistemos, kurios turi kitokią prieigą, bet na, visuomet vyksta judėjimas. Ir Mes negalime e, visko padaryti per vieną dieną, reikia šiek tiek laiko, bet e, aišku, yra dabar didžiulė terorizmo grėsmė, grėsmė ir mes tikrai turime keistis e, keitimas, informa, keitimas informacija ir turim pagreitinti procesą. Kai dėl Prancūzijos jūs paminėjote, E, teismus ir mm, mes vystome ir stengiamės nustatyti gerus, tikrai tinkamus ryšius. Eurojuste, na, kaip sakiau, mes tikrai e, sprendžiame e, klausimus ir mes bendradarbiaujam su Paryžium ir bendradarbiaujam su visomis komandomis, kurie dirba kovoja su terorizmu tiek Paryžiuje, tiek, tiek kitur. Ir mes tikrai keičiamės informaciją, bet kaip jūs sakėte, tikrai reikia dar daug padaryti, reikia tęsti darbą ir įtraukti visas valstybės narės e, šitos vizijos dalimi, ilgalaikės vizijos dalimi, kad Eurojust gali gauti paramą ir taip pat turite sustiprinti savo poziciją informacijos srityje ir tai Mhm, galima padaryti tik tai tada, kai yra tinkami informacijos mainai ir gaunama tinkama informacija nacionaliniu lygmeniu. Tai reikia, kad kiekviena valstybė narė sukurtų tokią sistemą baigiamojo informacijos apdarojimo sistemą ir kad tai būtų išsami. Pavyzdžiui, Italija neseniai pakeitė savo sistemą, tai yra kovos su mafija sistema ir taip pat pakeitė dabar yra kovos su terorizmu sistema ir čia yra renkama informacija ne vien tik tai apie mafijos veiklą, bet taip pat informacija ir susijusi su terorizmu. Ir turiu pasakyti, kad tikrai yra tinkamas didelis žingsnis. Taip pat kitas valstybės, kaip ir Ispanija, daro, deda didžiulės pastangas siekdama, kad būtų skirti atitinkami asmenys e, šiam darbui ir yra daugiau kaip 30 informacijos e, biurų, kurie dirba ir keičia su apimis informaciją. Taigi, kaip sakiau, tai yra evoliucija, bet dar ne revoliucija. Taigi yra prievolė visoms valstybėms narėms, kad jos pasinaudotų pačiamis reikalingiausiamis priemonėmis e, savo darbe ir kad išvengtume problemų ateityje. Na, iš tikrųjų daug yra dirbama, e, siekiant suverinti bendradarbiavimą mm, ir užtikrinti tinkamą kontaktinių punktų veiklą. Ir aš galiu patvirtinti, kad, pavyzdžiui, dėl vakarų be Balkanų, Serbijos, Albanijos, jos yra dalimi mūsų e, prioritėtų sąrašo dalimi. Ir taip pat domenų apsauga yra esminė diskusijų dalis. Jeigu mes neturim, e, nesam užtikrinti, kad ne 99 procentai, bet kad 100 procentų bus vykdomi ir me, situacija tikrai keičiasi. Na, dėkuoju už dėkoju e, Europos parlamento nariu iš Lenkijos ir ES dėja neanalizuoja nacionalinių teisės aktų, ką galiu pritarti, kad visose mūsų ataskaitose mes tikrai pabrėžėme e, štai ką, kad bendra problema reikia ir klauja bendro požiūrio. O tai reiškia, kad teisės aktai, kur turi būti suderinti tiesiog nukopijuoti nuo e, rezoliucijos 0178 e, ir taip pat Europos tarybos terorizmo prevencijos konvencijos. Ir viskas dar vyksta, kadangi e, komisijos atitinkamas komisaras užsima atitinkamą veiklą, bet visose ataskaitose, kurias mes pateikėme, mes tikrai aiškinamės ir analizuojame, ką reikia padaryti. Tai yra bendri suderinti teisės aktai, to nepakanka, bet taip pat ir nacionalinių valstybių narių atsakomybė, jos turi atsakomybę mm, prieš Europą. Bet reikia taip pat ir analizuoti finansinius tyrimus, E, elektroniniai įrodymai, taip pat reikia pradėti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir daryti tai laikantis visų teisės taisyklių. Taip pat e, reikia, ką turim padaryti, tai deradikalizavimas, radikalizavimo prevencija ir daug dėmesio skirti radikalizavimo stabdymo programoms O tai galim padaryti remintis baudžiamąją teisę ir keičiantis informaciją. Dėkuoju poniai Gomes už klausimus. Aš minėjau rekomendacijas, tai ir ką reikia padaryti, tai ir finansiniai tyrimai, e, įrodymai. Tik reikia glaudos bendradarbiavimo, glaudos bendradarbiavimo su FAU e e tinklu, e, taip pat e, žalos išieškojimo organizacijos organiz... turi dirbti kartu tai mm, aptariama ir ne vien tik tai mm, posėdžiuose dėl terorizmo, dėl žmonių gabevimo e, posėdžiuose ir aišku, mm, kiek tai yra susijęs su nusikaltimais informacijoje interneto srityje ir taip pat e įrodymai, tai yra kas vyksta debesijoje, kas vyksta internete, tai mes, mes šitose srityse dirbame, aišku, įrodymai ir visa procedūra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi daug ką turim padaryti, na, dėja negaliu kalbėti apie dabar sprendžiamas bylas, yra daug jų sprendžiama. Ir tai atsispindės metinėme, metinėje ataskaitoje. Negalim to pasakyti, kadangi tai yra ne mūsų informacija, valstybių narių informacija. Mes nesame e, sąraše, kurį reikalauja PNR ir mm, bet kaip ponia Fisbek sakė, e, reikia surinkti visus informacijos trupinėlius ir sudėlioti jas tinkamai ir kaip manoma užtikrinti, kad jų informacija būtų išsamesnė. Aišku, yra tam tikra pras... spraga sistemoje, bet jie reikia ją įveikti. Kol kas dar neturiu rekomendacijų, bet grįšiu prie šito konkretaus klausimo. Ačiū. Labai ačiū ir visi gavo ataskaitos e, kopiją, taigi turėjote galimybę su jais susipažinti. Labai ačiū, poniai kalbėtojai. O dabar periname prie kito punkto, tai yra pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje. Ir yra nuomonės projektai. Kaip žinote, mūsų komitetas yra atsakingas už teisų apsaugą, e, žmogus teisų apsaugą, piliečių teisų ir pagrindinių teisų apsaugą. Ir tai yra svarbia, e, svarbi užduotis, tai yra parengti nuomonės projektą dėl pagrindinių teisų patyties Europos Sąjungoje. Ir paskutinės dokumentas buvo patvirtintas 15 metų rugsėjo mėnesį. Ir e, dabar ruošiamasi kitam. Uh, E, kitam nuomonės patvirtinimui ir mes bendradarbiavame su e, komisija, taip pat su Europos taryba ir specialistais, e, naudojame jų atitinkamomis pranešimais, jų pasinaudojame jų iniciatyvomis ir siekime, kaip manoma, greičiau geriau užtikrinti teisės Europos Sąjungą. Dabar išklausysim, suteiksim žodį ponui Nagi, kuris rengia e, ataskaitą. Uh, Dėkuoju, ponės ir ponai, e, Aš norėčiau labai trumpai pristatyti Jums nuomonės projektą dėl pagrindinių teisų padėties Europos Sąjungoje 2015 metais. Na, iš esmės, atsižvelgiant į pagrindinių teisų hartiją, Europos Sąjungos pagrindinių teisų hartiją, taip pat e, atsižvelgiant į visą eilę e, tarybos direktyvų, komisijos ataskaitų, e, rekomendacijas, taip pat strategijas ir kelių žemėlapį šitoje srity ir atsižvelgiant į daugelį mūsų ank, pačių ankstesnių rezoliucijų ir ataskaitų ir taip pat e, es agentūrą žmogus, žmogus teisų sitie darbą, manau, kad mes parengėme subalansuotą projektą, kuris atitinka mūsų sieki e, per 13 puslapį aptarti visas problemas susijusias su žmogus teisėmis ir taip pat žmogus teisės agentūros ataskaita yra 16 puslapių apimties. Taigi mes kalbėjome apie pagrindinės praėjusių metų temas ir taip pat aptarėme tas temas, kurios galbūt nėra labai dažnai aptariamos kitose nuomonėse, kurias rengėme parlamente. Mes pirmiausia aptarėm pagrindinius klausimus. Svarbiausia yra migracija, integracija ir apreptis, o čia mes reikalaujam tinkamų sprendimų ir taip pat resursų, o pagrindinė žinia yra pabrėžti, kaip svarbi yra migrantų integracija. Ir galbūt sunkiau yra integruoti grupės, nes grupės kartais gali būti atskirtos. O kitas svarbus klausimas yra saugumas ir kova su terorizmu, kur vėlgi pabrėžėme, kaip e, svarbu yra tinkamai elgtis su nukentėjusiais. Iš negalus gabenimo srityje didžiausia dėmesį skirtinėme vaikams, o neapykandom nusikaltimų srityje, kurie, kur šiandien, šiomis dienomis yra labai jautrus klausimas dėl e, įvykio Junktinėje karalystėje, kur žuvo Lenkas, tai vėlgi buvo nepykantos nusikaltimas. Ir aišku, neturim pakankamai vietos, kad galėtume kalbėti, kalbėti e, apie smurtą prieš moteris, bet mes ypač daug dėmesio skiriame vaikų teisėms visame, visame projekte, daugelį skyrių mes grįžtame prie vaikų teisų kai dėl mažumų pabrėžėme problemas ir prašome, kad būtų primta sprendimai dėl šių žmonių, tai yra negalių asmenų, pagyvenusių žmonių, taip pat mažumų ir romų teisų. Ir galiausiai pabrėžime, kaip svarbu ir mm, demokratijos klausimas, kaip yra kaip būtų galima pakeisti tą tradicinį politinį gyvenimą ir išstumti smurtą iš agresyvumą iš Europos. Taigi labai trumpai toks būtų projekto turinys, galite su juo susipažinti. Laukiu jūsų pastabų ir klausimų, o dėl tvarkaraščių, dėl dėl tvarkos, tai terminai, iki kada galim patikti pakeitimus, yra šiandien rugsėjo 16 diena ir planuojame spalio 12-13 dienomis svarstyti e, pakeitimus lybę komitete, o lapkričio 17 dieną tikimės, kad vyks balsavimas lybę komitete kad dėl nuomonės projektų būtų balsuojama plenarnėje sesijoje iki šių metų pabaigos. Taigi dėkuoju, kaip sakiau, pakeitimus galime pateikti ir iki rugsėjo 16 vidurdienio. Dėkuoju, paninagi. O dabar kviečiu šešėlinius pranešėjus. Pirmiausia, Pedro Dimulė. Prašom žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti kolegui Josef e, už tai, kad jis parengė šitą nuomonės projektą. Manau, kad tai yra realistinis dokumentas ir pagrindas diskusijoms. Aš norėčiau kad būtų dinamiškesnis požiūris e, šitame projekte, kad būtų atspindėti pokyčiai nuo praėjusių metų ir nuo praėjusio dokumento, nes manau labai svarbu matyti, kaip žmogaus teisų padėtis keičiasi metai iš metų, kadangi turime galimybę tokį dokumentą rengti kasmet. Ir šešėlinių pranešėjų posėdėje, kai mes aptarnėjame temas, teigiame, kad yra 13 sričių, kurios turėtų būti geriau atspindėtos pranešime. Manau, kad dokumentas dėl pagrindinių teisų negali būti patvirtintas, jeigu nebus atspindėta e, teisinė padėtis Europos Sąjungoje ir valstybėse narise. Žinau, kad yra kalbama apie konkrečius e, klausimus, tačiau šiame dokumente ir e, skirtingas požiūris, jeigu mes neįtrauktume mano minėtų klausimų, tai būtų klaida. Taip pat yra FM komiteto nuomonė, kurioje atspindėti labai svarbus aspektai - lyčių lygybės ir LGBT asmenų teisų srityje. Manau, kad smurtas prieš moteris yra klausimas, kur, kai valstybės narės turi pasirašyti, ratifikuoti Stambulo konvenciją ir tai reikia pabrėžti vėlgi dėl žmonių orumo, dėl migrantų integravimo. Manau, kad reikia visus veiksmus vykdyti atsižvelgiant į pagrindinės teisės. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti Romų, Romams, reikėtų ginti saviriškos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir taip pat kovoti su neapykantos skleidimu ir neapykantos nusikaltimais. Ir galiausiai mm, e, matome, kaip paplito neapykantos nusikaltimai Britanijoje. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad mes tikrai turime rimtis pagrindinėmis teisėmis, stiprindami demokratiją Europos Sąjungoje ir nušviesti visus klausimus, kur reikia tobulinti padėtį. Na, negalime taikyti selektyvaus požiūrio. Dokumente, aišku, mes parengsime pakeitimų pasiūlymus, o paskui e, sieksime, kad būtų priimti patys geriausi kompromisai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. O dabar ponas Skripek. ECR. Oh, sorry. I also, I, I also want to... Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjai už tokį sunkų ir užsamų darbą. Ir norėčiau e, pasakyti, kad e, šis e, pranešimas tikrai daugiausia kalba apie labiausiai atstumtus ir pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius. Tai yra vaikai, žmonės su negale, ne, romų tautybės žmonės, taip pat nukentėję nuo žmonių gabenimo, gabenimo ir vyresni žmonės. Aš e, pritariu e, kad e, turėtų būti pabrėžiamas neįgalių asmenų teisės ir taip pat pritariu ponui Stevens, kuris e, kalbė kuris e, konferencijoje apie daugikalbystės teigia, kad daugikalbystė užtikrina būdą pasiekti lygias teisės visiems. Šitas dokumentas turėtų atspindėti žmogaus teisų padėti, e, pagrindinių teisų padėti srityje ir turėtų būti grindžiamas es pagrindinių teisų hartyje. Jeigu teis, kiekvienas asmo turi būti traktuojamas užtikrinant jo orumą, o nelegalus gabenimas atima iš žmonių e, or, orumą ir tai yra tikrai didžiulė bėda šiame mm, žemynė. Matome, buvome e, pabėgėlių stovyklose, migrantų stovyklose, kur mm, žmonės kenčia keliaudami iš vienos šalies į kitą. Na, kaip galim pavadinti mūsų visuomenį išsivyščiusią, kai yra daugiau žmonių vergyjoje negu bet kada, negu tuo metu, kai buvo legali prekyba vergais, tai yra 30 milijonų žmonių pasaulyje. Ir netgi čia Europoje milijonai neturi savo teisų ir eksploatuojami, e, e, prievartaujami ir netgi atimami jų organai. Taip, kolegos, tokie dalykai Europoje vyksta ir mes juos tiesiog jų nepaisome. Na, kokia yra didžiausia bėda mūsų žemynė? tai ne e, smurtas šeimoje, nors tai yra baisus klausimas, ne rasizmas, ne ksenofobija, kuri klyjuoja etiketes pagal e, odos spalvą, tai ne religinė diskriminacija, bet dėl daug ir mes ignoruojame Jėzaus žodžius darykit kitam tai, ką norit, kad jums darytų. Ne, bet didžiausia bėda, nuomonė, mano nuomonė, yra nepagarba, nesilaikimas Europos pagrindinių teisų hartijos antrojo straipsnio, tai yra teisė į gyvybę. Kiekvienais metais nužudami milijonas, daugiau negu milijonas mūsų poliečių iščiose e, prieš pat gimstant ir yra demokratinė, demografinė žema vargu ar kada išauš pavasaris, mūsų e, sąžinė, mūsų, mūsų žemynas tiesiog permirkė nekaltųjų krauju ir mes to netgi nepaminime e, metinėje ataskaitoje dėl pagrindinių teisų. Aš žinau, kad tam požiūrį pritarė kai kurie e, žmonės parlamente ir kai kurie labai priešiškai į tai žiūri. Na, bet jeigu gyvi vaikai būtų žudami ir kankinami, tai jūs darytumėte viską, kad tai sustabdytumėte. O šitą, o čia mes galėtume e, daug ką padaryti ir mes turime uh, užtikrinti visas sveikatos priežiūros priemonės, o abortas nėra sveikatos priežiūros priemonė. Argi mes neturim visai vaizduotės ir negalim rasti jokio sprendimą e, toms moteriams, kurios netikėtai pastojo. Ir tiek moraliai, tiek politiškai, tiek tiek ekologiniu požiūriu, aš prašau, kad būtų stabdomi e, abortai ir kad būtų, nebebūtų pažeidinėjama pagrindinė teisė, Europos Sąjungoje teisė į gyvybę. Labai ačiū. Dabar liberalai. Liner. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad įtraukė ir šešėlinius pranešėjus. Mes čia žiūrime į pagrindinių teisų situaciją Europos Sąjungoje, tačiau man atrodo, kad e, labai daug svarbių dalykų nėra įtraukti į pranešimą. Aš norėčiau kalbėti panašiai kaip ankstesnis kalbėtojas. Reikia nepamiršti naujų iššūkių kylančių laisvam judėjimui, lyčių lygybei. Čia yra kalbama apie smurtą prieš moteris tik tai viename, tik vienoje dalyje. Aš norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, reikia nepamiršti, kad 2015 metais komisija ėmėsi pažydimo procedūrų prieš valstybės narės dėl nepakankamų teisės aktų, dėl kurių nėra užtikrinama bendra prieglopščio sistema. Antra, daugelį valstybių narių tas mechanizmas nebuvo įgyvendinamas ir reikėtų nepamiršti, kad nelydimų nepilnamečių skaičius vis auga. Tai yra susijęs su prekybo žmonėmis rizika. Noriu pabrėžti, kad dalis, kurioje kalbama apie saugumą, turėtų būti grista pagrindinėmis teisėmis ir tai turėtų būti atspindėta pavadinime. Galiausiai norėčiau, kad pranešime būtų kalbama apie pagrindinės teisės teisminėje sistemoje ir taip pat, kad nebūtų pamiršta įstatymo viršinybė ir teisinė valstybė. Aš tikiuosi, kad bus padaryti šie pakeitimai. Lauksiu bendradarbiavimo su pranešėju bei šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Labai ačiū. Ar yra kas nors išguoja? E? Man atrodo, kad ne. Žalieji. E FDD. Kągi. Tokiu atveju dabar jau baigti klausimai, ponė Sipul, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Labai trumpai, aš negaliu pritarti tam, kaip mes čia kalbame apie abortą. Negalima to lyginti su žmonių žudimu. Tai nepriimtina. Niekuomet moteris nesidaro abortų dėl to, kad tai smagu ar malonu. Tikrai ne. Per šimtmečius buvo atliekami abortai. Skirtumas tik tas, kad kai kurie galėjo sumokėti už tai, kad abortas būtų atliktas saugiai arba būdavo atliekamas taip, kad mirdavo ir vaikas, ir moteris. Mes negalime taip kalbėti apie abortą Reikia nepamiršti, kad mūsų valstybėse narėse yra daugybė vaikų, kurie gyvena netinkamomis sąlygomis ir pirmiausia reikėtų kalbėti apie tai, o ne apie abortą. Atsiprašau, bet turėjau tai paminėti. Gerai, o panegomės. Visų pirma, aš visiškai pritariu ponios Sipel žodžiams apie abortą. Aš sąžininkai turiu pasakyti, kad man labiau rūpi tie, kurie jau yra gimę ir kenčia, negu tie, kurie negimė. Ir kurie net juridiškai nėra teisiniai asmenys. Aš noriu pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti, kad dabar, kalbant apie ES situaciją, tai liūdniausia yra tai, kad mes užmerkėme akis prieš kančias, kurias patiria imigrantai ir pabėgėliai Europoje. Visai neseniai vienas iš kolegų lankėsi Graikijoje ir susitiko su pabėgėliu, kuris buvo visiškoje neviltyje, jis nebuvo perkeltas, jis buvo užstrigęs Graikijoje ir moteris siūlė savo vaikus mūsų parlamento nariai, kad tie vaikai būtų išgelbėti. Vaikai tiesiog buvo guldomi kelyje. Tai pademonstravo, kokioje neviltyje yra atsidūrusios tos moteris. O mūsų vyriausybės visai neskiria pakankamo dėmesio šiam klausimui. Faktas, kad mes nesirūpiname tais asmenimis. Praėjusiais metais turėjome 10 tūkstančių nelydimų nepilnamečių. Kiek jų yra dabar? Mes žinome, kad yra netgi paimami organai, tie asmenys yra panaudojami terorizmui, o mūsų vyriausybės visai to nemato ir ginčijasi apie paramą pabėgėliams, apie integraciją pabėgėliams. Savame suprantama, kad e, visi tie e, dalykai yra labai skaudus. Lenkijos atstovas kalbėjo apie neapykantos nusikaltimus ir akivaizdu, kad jie auga. Šiandieną mes dar nesugebėjome išspręsti problemų, su kuriamis susiduria Romų bendruomenė mūsų šalyse. Visą tai iš tiesų liūdina. Tačiau reikia neatsitraukti nuo pagrindinio klausimo, nuo teisinės valstybės. Žmogaus teisų pažeidimai yra akivaizdus Europos Sąjungoje. Radikalizavimas iš tiesų kelia grėsmę ir reikia kelti klausimą, kodėl tas radikalizavimas vyksta. Reikia, kad Europos Sąjunga veiktų prieš tas šalis, kuriuose yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Ačiū. Dėkoju. O ponia Kengė? Dėkoju, Aš, na, pirmiausia, norėčiau visiškai pritarti poniai Sipel. Manau, kad laisvas apsisprendimas turėtų būti įtrauktas į visus tekstus. Tai, ką sakė kolega, turi būti įvertinama kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie moterų kriminalizavimą. Negalima jų teisti dėl jų pasirinkimo. Dabar norėčiau pasakyti keletą dalykų apie integraciją ir įtraukti. Man atrodo, kad šiame dokumente reikėtų nepamiršti fakto, kad 2015 metais buvo pažeidinėjamos migrantų teisės. Čia labai trumpai tai yra paminima. Kalbama ir apie integraciją. Labai svarbu, kad su imigrantais būtų elgiamasi oriai. Toliau dalis, kurioje kalbama apie pilietybę. Mes čia kalbame apie politinį dalyvavimą. Reikia pabrėžti, kad e, e, balsavimo teisės atėmimas iš tų žmonių, kurie gyvena teritorijoje, yra žmogaus teisų pažeidimas. Reikia suteikti balsavimo teisės tiem žmonėms, kurie gyvena mūsų teritorijoje. Dar viena pastaba apie pilietybę. Tekste reikia kalbėti apie būtinybę suderinti teisės aktus pilietybės srityje. Visi tie, kurie gimsta ir auga ES, turėtų būti ES piliečiai. Dėkoju. Dabar nebėra laiko kitiems kalbėtojams. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Labai ačiū. Dėkoju šešėliniams pranešėjams už patiktą informaciją. Manau, kad mes atsižvelgsime į šias pastabas pakeitimuose. Akivaizdu, kad šis klausimas yra labai jautrus. Suprantu, kad yra daugybė temų, kurios nėra įtrauktos Tiesiog negalima visko įtraukti į pranešimą. Noriu pasakyti, kad yra daugybė Europos parlamento pranešimų, kuriuose yra sprendžiamos tos kitos temos. Neįmanoma visų jų sutalpinti į šį pranešimą. Bijau, kad jei tai padarytume, tai pranešimas nebebūtų toks griežtas tomis temomis, kurios, mano manimu, nusipelno didžiausio mūsų dėmesio ir mes kai kuriais klausimais pranešimų dar neturime. Kalbant apie vaikų teisės, tai jos yra įtraukiamos į praktiškai visus kontekstus. Apie tai kalbama ir migracijos srityje ir kitose Aš pritariu, kad galima būtų daugiau kalbėti apie mažumų teisės, bet apie tai yra kalbama ir kituose pranešimuose. Aš pritariu, kad migrantų ir pabėgėlių teisės yra nepaprastai svarbios. Jos nusipelno dėmesio. Buvo išsakyta įdomi pastaba apie perkelimą ES viduje. Kaipgi dėl migrantų teisų, kaipgi dėl pagrindinių teisų, visi žinome, kad Vokietijoje yra priimta daug sprendimų, pagal kuriuos gali būti perkeltas migrantas, jam gali būti nurodyta, kur jam reikia gyventi. Tam vyriausybė teikia pinigų. Tai kaip mes norime traktuoti perkelimą ES viduje? Atrodo, kad e, kyla problema, jog kai kurios šalis tiesiog nėra įdomios emigrantams. Tai kyla klausimas, kodėl mes darome spaudimą toms šalims, jeigu migrantams tos šalis yra nepriimtinos. Manau, kad per ateinančius posėdžius dar galėsime padiskutuoti apie visus šiuos klausimus. Bus pateikti ir pakeitimai, dar turėsime progą ir plenarinėje sesijoje visą tai aptarti. Noriu tik tai priminti, kad pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 16 dienos. Iki tos dienos lauksime pakeitimų, o kitas posėdis vyks spalio 12 ar 13 dieną. Tuomet mes jau būsime atsižvelgiai visus pakeitimus. Dėkoju. Labai ačiū, kaip jau e, sakiau, dar kartą priminsiu, iki kada galima teikti pakeitimus, tai yra e, rugsėjo 16 diena. O dabar susidūrime su sudėtinga situacija, nes e, kitas klausimas yra numatytas tik tai 17 valandą. Tai labai svarbus klausimas susijęs e, su vizų supaprastinimo režimu Ukrainos atšilgiu. Negalime pradėti nagrinėti šio klausimo, kadangi nėra pagrindinių atstovų ir be to mes esame pakvietę Ukrainos užsienio reikalų pavaduotoją dalyvauti tose diskusijose tad e, apgailestauju, bet e, turiu dabar daryti pertrauką iki 17 valandos. Paprašysiu jūsų ateiti kelias, kelias minutės anksčiau, jei ateis ir kalbėtojai, tai tada galėsime pradėti anksčiau. Dėkoju. zrazu klucz. Colleagues, if you could just take your seats, please. We need... Kolegos, prašyčiau užimti savo vietas. Turime pradėti posėdį, nes balsavimas yra numatytas pusė šešių. Taigi periname prie penkto darbo atvarkės klausimo. Mes kalbėsime apie vizų liberalizavimą su Ukraina. Uh, Šis teisėkuros pasiūlymas keičia 2001 metų 539 reglamentą, perkeldamas Ukrainą į bevizių šalių sąrašą. Praėjusiu metu šių metų gegužės 26 dieną Europos komisija pristatė pasiūlymą šiuo klausimu, o šiandien ponė Gabriel pateiks pranešimo projektą. Aš norėčiau pasveikinti ponę Oleną Zerkal, užsienio reikalų ministro pavaduotoją Europos integracijos klausimams. Ji mums pateiks naujausią informaciją apie dialogą vizų klausimų tarp ES ir Ukrainos. Norėčiau padėkoti poniai Zerkal, kad atvyko į mūsų posėdį. Noriu dar kartą pabrėžti, kad balsavimas numatytas 17.30. Šis klausimas yra labai svarbus, bet visi norintys pasisakyti, kalbėkite trumpai, nes turime laikytis laiko. Pirmiausia, norėčiau steigti žodį poniai Gabriel pranešėjai, prašom. Merci, monsieur le président. Cher... Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmi kolegos. Man labai malonu Jums pristatyti šiandien pristat... Prane... dokumentą dėl vizų režimo panaikinimo Ukrainai ir Gruzijai. Ir aš norėčiau visų pirma padėkoti e, Ukrainos vyriausybė ir piliečių visuomenė organizacijoms ir ukrainiečių visuomenėms už puikų bendradarbiavimą. Norėdama pristatyti pasiūlymą, aš norėčiau iškelti visą eilę klausimų. Tai yra, kaip laikomėsi liberal, liberalizavimo tvarkos e, taisyklių. Na, visų pirma, norėčiau priminti, kad e, visų režimas švelninimas yra partnerystės. Part, vis glaudesnės partnerystės tarp Ukrainos ar ES dalis. E, Ukraina yra pagrindinis partneris kaiminystės ir rytų partnerystės politikoje. Susi, e, sustarimai paprašyti, pasirašyti 14 metų birželio mėnesį ir juos pasirašė ir e, Verhovna Rada, ir parlamentas. Ir tai yra tvirtas signalas, tai yra įrodymas, kad yra Europos Sąjunga ir Ukraina nori suartėti remintis asocia... politinis asociacijos ir ekonominės integracijos principais. Ir vizų panaikinimas yra konkretus žingsnis, šitų bendrų aspiracijų ir e, kryptimi ir siekiant stabilumo, taikos, tai yra Europos e, trajektorija. Tai yra dvigbai naudinga Ukrainos priečiams, kurie nori, kad būtų tinkamai laikomasi jūsų teistų. Tai yra užtikrintas teisingumas ir užtikrintas jų saugumas. Ir na, galiausiai Ehm, galime tik tai pasveikinti, kad dialogas dėl visų režimo e, palengvinimo yra veiksminga priemonė skatinti sunkės ir gilės reformas ne vien tik tai teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Visi kriterijai veiksmų planas dokumentų saugumo srityje, taip pat sienų valdymo ir migracijos klausimais saugumo ir teisėtvarkos ir žmogus teisų kirtimo srityje visi reikalavimai buvo įvykdyti. Ir kaip pranešėja, aš ypač daug skiriu dėmesio šiems klausimais. Visų pirma, kova su korupcija. Trys pagrindinės institucijos kovoja su korupcija. Tai yra nacionalinis antikorupcinis biuras, E, specializuotas kovos su korupcija biuras, taip pat nacionalinė kovos su korupcijos prevencija, taip pat turi savo, asmenį, e, savo planą ir pastaroji institucija skiria daugiausia dėmesio politiniai korupcijai ir politinių partijų finansavimui. E, tai rodo, kad Ukraina yra tikrai mūsų partneris ir yra tikrinami visi politiniai veikėjai ir 2016 e, metais reikalingos finansinės lėšos buvo skirtos šioms e, institucijoms. Toliau antras klausimas yra migracijos rizika. Jeigu nebus pakeista vizų tvarka Ukrainos piliečiais, Mm, tikrai gali kilti labai didelių problemų, nes dabar norinčių išvykti skaičius yra nedidelis. Taip pat retnistijos sutartis e, tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos mm, yra tikrai tinkama, tinkama ir veiksminga ir gražinama ir 80 procentų. Tai rodo, kad šiame plane tikrai puikiai bendradaujama ir yra užkirtamas kelias e, pabėgėlis rautams ir skatinama ketinu, kad Ukraina įvestų biometrinius pasus ir kad tikrai skleistų informaciją apie keliones į Europos Sąjungą be vizų. Siekima užkirsti kelią, kad nepasinaudotų, kad visų režimo palinkinimų nepasinaudotų kriminalinės struktūros. Turiu pasakyti, kad sienos skirtimo punktai, kuriuos prižiūrėjo Europolas, E, veikia tinkamai ir dabar mes jau baigėme parengti strateginio operatyvinio bendradarbiavimo sustarimą tarp Europolo ir Ukrainos. E, Ukraina yra parengusi e, savo veiksmų planą ir jį reikia vykdyti laiku. Reikia, kad visi kriterijai numatytų veiksmų plane būtų įvykdyti ir būtent, kad būtų užtikrintos institucijos, kurios kovoja su korupcija ir jos turi gauti pakankamai lėšų ir mes jau turime atitinkamas priemonės. Mm, apibendrinama, aš kviečiu Libė komiteto narius pritarti šitam nuomonės projektui, kuris atitinka visus principus. Taigi visos valstybės įvykdančios kriterijus gali naudotis e, visų režimo e, palengvinimu ir tai tikrai padidina ES patikimumą kaip partneris su trečiosiamis šalimis ir tai yra naudinga ir visoms kaiminėms šalims, kurios nori vykdyti europinį projektą. Tai atitinka ir tarptautinė teisė, kurios laikosi Europos Sąjunga, kaip tai yra pagrindinis principas. Dėkoju iš anksto kolegoms už jų pastabas ir už jų nuomonės. Thank you very much indeed. Thank you. Dėkoju. Dabar kas iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti? Ponas Alen, prašom. Thank you, Chairman. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Labai svarbu mūsų frakcijai, ACR frakcijai, kad ES gerbtų savo taisyklės ir principus. Šiuo atveju nustatyti kriterijai ir iš ankstinės sąlygos liberalizuoti vizų režimą bet kuriai šaliai. Vizų liberalizavimas Ukrainai politinė ir strateginė prasme yra labai svarbus klausimas visoms pusėms tačiau sprendimai turi būti priimami remiantis objektyviais, o ne politiniais kriterijais. Paskutinėje pažangos ataskaitoje sakoma, kad Ukraina pasiekė atitinkamą pažangą ir ėmėsi būtinų reformų. Jeigu taip ir būtų, nereikėtų atidėti vizų liberalizavimo sprendimo ir mes galėtume pritarti šiam sprendimui. Tačiau Ukrainoje gyvena Daug žmonių Ukraina susiduria su rimtais ekonominiais ir politiniais iššūkiais. Ukrainoje fiksuojamas organizuotas nusikalstamumas ir korupcija. Labai svarbu dirbti šiais klausimais ir labai svarbu, kad mūsų piliečiai pritartų beviziam režimui. Džiugina tai, kad vizų prašymai atmetami retai ir redmisijos sustarimas tarp ES ir Ukrainos veikia veiksmingai. Sveikinu bičiulius atvykusius pas mus iš Ukrainos. Dėkuoju dabar ponas Džesek. Ačiū, pirmininkė. Europos komisija daro išvadą, kad Ukraina atitinka būtinus kriterijus. Norėčiau pranešti, kad dar prieš vasaros atostogas Alde delegacija lankėsi Ukrainoje. Mes bendravome su užsienio reikalų viceministre, su prezidentu Porošenko, su vietos ir regionų valdžios institucijos atstovais. Mums taip pat pavyko apsilankyti Ukrainos ir Lenkijos sienos perėjimo punkte ir patikrinti, kaip institucijos rengiasi vizų liberalizavimui. Iš to, ką pamatėme, padarėme tokią pačią išvadą kaip ir Europos komisija. Žinoma, nevyriausybinės organizacijos norėtų, kad sparčiau būtų kovojama su nusikalstamumu. Akivaizdu, kad Ukraina turi tęsti reformas ir jų įgyvendinimą. Tačiau mes pritarėme vizų liberalizavimui, bendrai tariant. Tai supaprastins keliones į Europos Sąjungą. Mes taip pat suprantame, kad vizų liberalizavimas būtų didžiulis padrasinimas visiems ukrainiečiams. Ir tai pasiūstų aišku signalą, rodantį, kad ES mato Ukrainą ir vykdo savo įsipareigojimus. Dėkuoju. Norėčiau dabar suteikti žodį poniai Zerkal kad ji galėtų pasisakyti. Suprant, tik, tikiuosi, kad jūs suprantate, kad mus labai spaudžia laikas. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, man labai malonu šiandien dalyvauti jūsų posėdėje ir tarti keletą žodžių apie bevizį režimą tarp ES ir Ukrainos. Vizų liberalizavimo veiksmų planas tapo svarbia programa reformų įgyvendinimui Ukrainoje. Šiame veiksmų plane yra daug įvairių sričių. Noriu pasakyti, kad jame buvo 144 kriterijai ir mums reikėjo daugiau negu 140 žingsnių. Praėjusiais metais mums pavyko įgyvendinti iš ankstinės sąlygas, taip pat prisimti papildomas sąlygas susijusias su būtinais veiksmais kovojant su korupcija. Tačiau dabar aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie pagrindinius svarbiausius mūsų pasiekimus įgyvedinant vizų režimus liberalizavimo veiksmų planą. Pirmiausia, mes įvedėme biometrinius pasus. Nuo 2015 metų pradžios Ukraina pradėjo išduoti aukšto saugumo lygio biometrinius kelionės dokumentus. 1,7 milijonai tokių pasų jau yra išduoti. Šis skaičius atitinka vizų išduotų per tą patį laikotarpį skaičių. Kalbant apie klastojimus, nuo 2007 metų tokių atvejų nebuvo užfiksuota. Ukraina modernizavo savo migracijos sistemą, sukūrė modernų planą taip pat atnaujino informacinių technologijų infrastruktūrą. Visos šios pastangos lėmė veiksmingą redmisijos sustarimo tarp ES ir Ukrainos įgyvendinimą. Ir apie tai yra kalbama ataskaitoje. Sienų kirtimo pasai taip pat buvo naujai įrengti, jie buvo sujungti su Interpolo duomenų base. Kiekvieną dieną yra fiksuojami atvejai, bandant kirsti e, nelegaliai mūsų sieną. Tokie asmenys yra sulaikomi, galėčiau patikti skaičius, tačiau e, nešvaistysiu dabar laiko. Sienos saugumo lygis yra sustiprintas. E, patruliuoja bendros grupės palei sieną. Taip pat yra teikiama pagalba žmonėms, kurie kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos. Šių metų birželio 27 dieną buvo pasirašytas svarbus susitarimas. Šiais metais taip pat baigėme dėrybas dėl susitarimo dėl e, bendradarbiavimo su Europolu. E, šiuo metu mes laukiame Europos parlamento pritarimo ir žalios šviesos iš tarybos. Nacionalinė strategija žmogaus teisų srityje buvo patvirtinta šių metų rūpiučio mėnesį mūsų parlamento. Jau 15 metais tinkamas veiksmų planas egzistavo ir buvo vykdomas. Mes bendradarbiaujame ir su piliečių visuomenė. Kasdien yra stebimas reformų ir programų įgyvendinimas. Taip pat mes pakeitėme ir teisės aktus. Dabar yra draudžiama diskriminacija seksualinės orientacijos ir lyties klausimų. 2015-2016 metais vyko e, protestai ir tai mus daug ko pamokė, kalbant apie pakantumą ir toleranciją. Gailiaus, galiausiai kova su korupcija. Mes glaudžiai bendradarbiavame su partneriais iš užsienio ir pilietinė visuomenė ir bandome patvirtinti atitinkamus teisės aktus, kurie padėtų kovoti su plačiai išplitusią korupciją mūsų šalyje. Mes norime užtikri, užsitikrinti piliečių pasitikėjimą mūsų organizacijomis. Piliečių pasitikėjimas yra svarbu siekiant užtikrinti tokių institucijų nepriklausomumą. Šimtai tyrimų yra vykdomi prieš aukšto lygio pareigūnus, parlamentarus, prokurorus ir teisininkus. 16 metų rugsėjo 1 dieną buvo įvesta elektroninė sistema ir maždaug 40 tūkstančių valstybės tarnautojų turės deklaruoti savo e, turtą. Antrojo etapo metu tokia prievalė bus taikoma visiems daugiau kaip 300 tūkstančių valstybės tarnautojų, prokurorų, teisėjų ir panašiai. Tokio precedento pasaulyje kol kas nėra. Aš kalbu apie apimti ir apie turto deklaravimo. Labai dėkinga esu poniai Gabriel už tinkamą ir teigiamą mūsų reformų proceso įvertinimą. Aš tikiuosi, kad jūs primsite tinkamą sprendimą ir palaikysite Ukrainą vykdant reformas. Dar kartą noriu padėkoti už galimybę kreiptis į Jūs šį vakarą. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, kad atvykote kad prisijungėte prie mūsų diskusijų. Norėčiau pasirauti, ar Europos komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Ne. Pirmininkaujantį Slovakiją. Galbūt. Ne. Gal komiteto nariai norėtų prisidėti prie šios diskusijos? No. Yep case, I'm going back to the rep. Ah, oh, Mr. Boney, yes. Oi, ne, ponas Boney, prašom. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Gabriel už parengtą pranešimo projektą. Mano nuomonė, mums būtina visa informacija, turime žinoti, kad yra laikomasi visų reikalavimų. Mes jau greitai turėsime pateikti savo pakeitimus ir aš manau, kad mes palaikysime Ukrainą dėl vizų liberalizavimo. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir Ukrainos visuomeniai. Ukrainos piliečiai turi suprasti, kad mes noriai bendradarbiaujame su jų šalimi. Tai taip pat yra labai svarbu, norint pagreitinti reformas ir jų įgyvendinimą. Tai taip pat sustiprins pasitikėjimą tarp Ukrainos ir ES. Pone Gomes. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Gabriel, už detalų pranešimą. Aš pritariu jos išvadoms ir tam, kad mes turime vykdyti įsipareigojimus savo partneriai. Ir politiškai ir strategiškai e, būtų svarbu laikytis e, prisimtų įsipareigojimų Ukrainos atžvilgių. Pirmininkas dėkoju, dabar e, paprašysiu ponios Gabriel užbaigti diskusijas ir sureaguoti į Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Taip pat dėkoju poniai viceministrė. Aš manau, kad šiandien žinia yra labai aiški, kurią mes siunčiame. Tai yra mes kalbam apie vizas, apie piliečius, apie Ukrainos piliečius. Ir dabar, laikantis proceso taisyklių, reikia pats, pats laikas veikti. Thank you very much indeed. Um, can I just inf Labai ačiū, norėčiau informuoti, kad terminas, iki kada galim pateikti pakeitimų pasiūlymus, yra rugsėjo 15 diena vidurdienis. Labai ačiū. Dabar um, darau trumpą pertraukėlę, o paskui susirinksime balsavimui, kuris prasidės lygiai 17.30. Mm, Ladies and gentlemen. Ponės ir ponai, prašyčiau pasitikrinti, ar turite balsavimo korteles, kadangi pradėsim balsuoti už minutėlės. Right, ladies and gentlemen. Uh... Taigi, ponės ir ponai, pradėsime balsavimą. Gerbiami kolegos, pirmasis um, balsavimas yra teisėkuros pasiūlymas keičiantis um, reglamentą 2359 dėl, um, dėl, dėl Gruzijos. Ir pranešėjas yra panas Gabriel. Ar norėtumėte pasisakyti dėl, prieš balsuojant? Atrodo, kad ne. Tuomet pereikime prie balsavimo. Ar pasiruošę? Dėkui. Pirmiausia, trečiasis pakeitimas ir ketvirtasis. Dėl jų balsuojame kartu. Prašome balsuoti dabar. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Atmesta. Dabar penktasis pakeitimas. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame atmesta. Septintasis pakeitimas. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. Dabar e, citatos tarp e, kazotojamosios dalis, pirmasis pakeitimas 3a, e, naujas, pasame pradedam. Balsavimą baigiam. Pritarta. Antrasis pakeitimas, 3b nauja citata, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. Ir trečioji konstatuojamoji dalis, devintasis pakeitimas, balsuoti pradedam. Per daug balsų SND, per daug socialistų šitoje salėje. Na, baisus dalykas, vienu per daug. Ar kiekvienas galėtų atsispirti pagundai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dabar dėl mm, dėrybų pradžios ir dėl mm, pasaulio komisijos sudėties pasuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar periname prie antrojo balsavimo. Pone Alma, prašote žodžio. Aš norėjau pasisakyti apie vardu, mes apgailestaujame, kad nebuvo galime palaukti, kol Kosovas vykdys visus kriterijus. Manome, kad reikėtų, tikrai reikėtų, kaip Kosovas, kaip ir visi kiti, iš, įvykdytų visus kriterijus, kad, nes dabar yra dvigubi standartai. Mes ne, nebalsuojame, kol nėra vykdyti kriterijai, o kai bus vykdyti, mes tuomet balsuosim su tvirta nuomonė. Manau, kad Kosovo atveju čia netas taip nėra ir mes, APP, norėtume palaukti kol bus vykdytas visas sąlygos, tada balsuoti ir norime, kad būtų atidėtas balsavimas dviem savaitėm, nes turim pasakyti, kad yra dar Turkijos klausimas ir vėlgi vis liberalizavimo e, režimas ir arba reikalavimai vykdyti ar ne. Tai jeigu Kosovas neįvykdė sąlygų, tai gaila, kad balsuojame šiandien. Reikia palaukti, kol e, jie e, balsuos kol, kol, kol jie įvykdys sąlygas ir tuomet balsuotume per plenarinę sesiją. Na, aš atsiprašau, bet čia negalime nieko pakeisti. Aš suprantu, kad mes taikome taisyklės arba turėtume taikyti pagal taisyklės, jeigu yra prieštaraujama darbo atvarkiai, kokia yra parengta ir, ir, ir pristatyta, tai tuomet reikia tai daryti prieštarauti atitinkamu metu mūsų darbo tvarkiai šiandien niekas neprieštaravo, taip pat ir dėl balsavimo niekas neprieštaravo. Na, aš apgailestauju, bet mano nuomonė dėl to yra, kad nebent jeigu visi kiti to norėtų, tai aš manau, kad darbo tvarkė turėtų būti vykdoma, nesvarbu kokias diskusiją ar kokius argumentus jūs iškeltumėte. Na, aš Dėkuoju, kad jūs iškelėte šitą klausimą, bet galbūt kas nors norėtų jums paprieštarauti, ar ponė Sipila norėtų pasisakyti ir tada pažiūrėsim, kokios yra nuomonės šiuo klausimu. Dėkuoju, visų pirma džiaugiuosi, pirmininkė, kad jūs paminėjote, kad be ko, kokie darbo tvarkės pakeitimai turėtų būti paminėti atitinkamų laikų, nes turim at, aiškias procedūros taisyklės. Tai turėjo būti formaliai paskelbta praėjusią savaitę arba šio posėdžio pradžioje, bet taip nebuvo padaryta. Ir klausimas, kas atitiks nuo e, dabar iki trečios valandos ar iki penktadienio, kas atsitiks, kad, kas pasikeis, kad reikia išbraukti vieną mm, punktą iš darbo tvarkės. Ir norim pabrėžti, kad aišku, vizų liberalizavimas su Kosovu neprasidės, kol nebus vykdyti visi kriterijai. Ir parlamentas galės balsuoti plenarnėje sesijoje tik tada, kai bus vykdyti visi reikalavimai ir e, teigiu, kad mūsų frakcija nebalsuos dėl to ne, plenarnėje sesijoje, kol nebus įvykdyti visi kriterijai. Tačiau šiandien galime balsuoti dėl to klausimu. Chief. Dėkuoju, norėčiau pasakyti porą žodžių komiteto vadovį. Aš paskelbiau komitetų vadovams praėjusią savaitę ketvirtadienį. Nebuvo paskelbta šią savaitę. Na, jūs suprantate, kokie yra sunkumai. Na, aš veik, dirbu pagal darbo atvarkę ir aš suteikiu galimybę dėl šitų priežasčių visiems, kas turi problemų dėl darbo atvarkės punkto. Aišku, jūs turite teisę išsakyti savo nuomonę ir daryti tada, kai darbotvarkė dar nepatvirtinta, o dabar, kai jau vyksta posėdis, kai darbotvarkė patvirtinta, tai aš manau, kad būtų labai sunku ką nors pakeisti. Aš suprantu jūsų argumentus, tikrai tai yra tinkami argumentai, bet bijau, kad jeigu čia reikėtų priimti sprendimą ir dabar aš ateinam prie tokio taško, kai aš irgi nelabai ką galiu padaryti. Tai aš vis dėlto manau, kad reikia dirbti pagal darbo atvarkį ir aš atsiprašau, kad tai ne, ne, ne, ne, netinka to, ką jūs tarėtės e, už tos salės sienų. Na, bijau, kad reikia tęsti darbo atvarkę ir turime e, balsuoti. Na, čia aš, toks yra mano sprendimas, todėl e, norėčiau perėti prie balsavimo. Prašyčiau balsuoti. Ir paskutinis balsavimas šiandien tai yra teisėkuros pasiūlymas keičiantis reglamentą 539-001 ir Kostovas yra perkeliamas į valstybių narių sąrašą, kuriuoms piliečiams nereikia visų. Ir dabar, ponė Fajona, žodis jums prieš balsuojant. Dėkoju ir kaip pranešėjai aš noriu pasakyti, kad tai labai svarbus balsavimas. Mes siunčiame labai aiškiai žinia Kostovui, kad mes esame rimti ir norėčiau pasinaudoti šitą galimybę paraginti Kostovo valdžią įvykdyti paskutinius likusius reikalavimus, kad mes galėtume uždegti galiausiai žalę šviesą plenarnėje sesijoje parlamente, tačiau šiandien yra visos sąlygos, kad būtų kad balsuojama ir tai yra svarbu jaunai kartai. Mes be komitete pritarėme be visam režimui ir aš prašyčiau mm, ir kolegų paremti šitą tvarką ir balsuoti dabar. Dabar periname prie balsavimo. Pirmiausia, pirmas ir antras pakeitimai, jie yra identiški. Pradedu balsuoti, pradedam balsuoti dabar. Balsuoti pradedame. Socialistai vėlgi SND yra per daug žmonių. Taigi, kai balsuojama, Taip, prašom, nereikia per daug balsų. Taigi, dabar jau viskas tvarkoj, balsuoti pradedam. Balsam, balsuoti baigiam. Atmesta. Periname prie straipsnių. Pirmiausia, pirmas straipsnis, pirma dalis, įvedinė dalis, dešimtas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Ir atmesta. Pirmininkas atsiprašo vis dėlto atmesta. Toliau pirmas straipsnis, pirma dalis, e, antras priedas, ketvirta dalis, vienuoliktas pakeitimas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Dabar e, du A nauja citata, trečias pakeitimas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 2B nauja citata, Ketvirtas pakeitimas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtoji citata, tai yra penktas pakeitimas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Šeštas pakeitimas, antra konstatuojamoji dalis, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Trečioji konstatuojamoji dalis, tai yra septintas pakeitimas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Devintas pakeitimas, ketvirta konstatuojamoji dalis. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. dėrybas dėl tarp institucinių dėrybų pradžios ir dėl dėrybinės grupės sudarimo. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Yeah, we need an absolute reikia daugumos, taigi labai ačiū ponios ir ponai. Balsavimo sesiją baigiame. Just before you leave, uh, any other prieš jums išinant iš salės ir kas nors pasisakyti dėl kitų klausimų. Kitas posėdis yra rugsėjo 8 dieną, 15 valandų Briuselyje ir 15, ir 15 Mm, rugsėjo e, Strasbūrė. Dėkuoju, posėdis baigtas.